Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu Europos komisijai, paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies ir vartotojų teisų direktyvos 8 straipsnio 3 dalies įgyvendinimas. Suteiksiu žodį pirmiausia klausimo autoriams. Pone Gebhardt, dvi minutės, prašau. Pone Gebhardt, ačiū, pone pirmininkė. Aš esu štai čia. Ačiū už suteiktą galimybę pateikti šį klausimą šiandien. Konstatuojame vis tą patį. ES piliečiai norėtų įsigyti kažką internetu ir dėl vienos ar kitos priežasties jie negali to padaryti. Galima paklausti, o kodėl, ar neturi reikiamos kredito kortelės, neturi IP reikiamo kodo, ar gyvena netokioje šalyje. Na, o tuo tarpu ES taisyklės yra aiškios šiuo klausimu. Diskriminacija dėl tautybės yra draudžiamas dalykas. Ir būtent dėl to labai stebina tai, kad toje vidaus didžiulėje rinkoje, mūsų vidaus rinkoje, kur yra palankus dalykas įmonėms, kad ta rinka yra tokia nepalanki vartotojams, e, joje dar daug kliūčių. Būtent dėl to reikia veikti. Komunikate, kurį pateikė Europos komisija, kur kalbama apie E, skaitmeninės rinkos strategiją Europos komisija numatė 2016 metais įspręsti klausimą susijusiu su kliūtimis perkant elektroniniu būdu. Taip pat pasakyta, kad bus sutvarkyti elektroninės daly, e, prekybos e, reikalai. Tad kokia šiandien yra padėtis? koks tikslas yra keisti direktyvą. Jūs esate Europos komisija ir norėčiau paklausti, ar bus taikomas tinkamai paslaugų direktyvų 20 straipsnis ir e, vartotojų teisų direktyvos 8 straipsnis. Kaip ketinavote užtikrinti, kad jie bus tinkamai įgyvendinami, nes kol kas piliečiai negali naudotis jiems tenkančiomis teisėmis. Dėkui. Ponas Švab, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, ponios ir ponai, gerbiami kolegos. Šiandien mes teikėme Europos komisijai klausimą žodžiu ir mums tai yra proga aiškiai parodyti, kaip mes suprantame paslaugų direktyvą ir vartotojų teisų direktyvą. Diferencijuotas e, vartotojų traktavimas yra neprimtinas pagal jų gyvenamąją vietą. Tai galima daryti tik tada, jeigu yra e, juridiškai įrodoma, įrodomos tinkamos priežastys tam. Mes norime, kad būtų sukurtos tos juridinės taisyklės ir kad ateityje to diferencijuoto traktavimo nebebūtų. Suprantame, kad tam reikia e, šį beitą subeprastinti, kad įmonės ir vartotojai galėtų pasinaudoti tomis pačiomis teisinėmis taisyklėmis. Ta mes būtent ir konstatavome. Nepaisant visiems numatytų vienodų sąlygų, kartais piktybiškai taikomi tarifų modeliai, kurie yra diferencijuoti pagal ES valstybės narės. Tad normalu, kad Europos komisija imtųsi priemonių ir sutvarkytų tą reikalą. Norėčiau pasakyti, juk žinau, kad yra labai sunku numatyti visiems vienodas sąlygas. Mes nuolatos keliam klausimą, kiek reikia viską vienodinti. Yra tokių šalių, kurios nenori jokios e, harmonizacijos tų bendrų taisyklių. Tačiau tais atvejais, kai e, ta harmonizacija įvyksta, galiausiai vartotojams vartotojai tebelieka su tuo jausmu, kad įmonės naudojasi susikloščiusią padėtimi. Ką apie tai manote? Ačiū, ponė. Žodis ponui komisarui. Excuse me, Mr. Jakovčič oh. wants to intervene. Ponas Jakovčič dar nori pasisakyti, atsiprašau, komisijos nariai. Aš atsiprašau, kad pertraukiau jūs, bet uh, Yra problemų dėl vertimo į kroatų kalbą. Mes neišgirdome vertimo iš, nei iš anglų, nei iš vokiečių kalbų. Taigi aš labai prašau pasirūpinti, kad būtų sutvarkytos techninės problemos. O să contactăm e, tehnicianul, colega dumneavoastră. Pirmininkas, mes e, paprašysime technikų pagalbos. E, jau Viena kolegė atkreipė mūsų dėmesį į tai, ar dabar jau viskas tvarkoje. Puiku, dabar žodis komisijos nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamo kolegos, kolegės Bienkovskos vardu, aš e, pabandysiu aptarti šią labai svarbę problemą, kurią iškėlė gerbiami parlamentarai. Tai yra problema, kuri yra susijusi su esminiais ES piliečių lūkesčiais, kalbant apie bendrąją rinką. Deja, mūsų piliečiai vis dar susiduria su diskriminacija tautybės arba gyvenamosios vietos pagrindu ir tai nėra primtina. Mes gauname skundų iš piliečių, kur teigiama, kad jie susiduria su diskriminacija vairiose situacijose. Pirmiausia yra skundų, taip pat e, vartotojų centrai, taip pat e, skundai gaunami ir iš kitų organizacijų ir taip pat gauname ir klausimus iš parlamento. Parlamentarai yra demokratiškai išrinkti tautos atstovai ir jūs esate tas puikus tarpininkas tarp piliečių ir ES institucijų ir aš tikrai raginu jūs visuomet e, perteikti jūsų rinkėjams rūpimus klausimus mums. Teisė internetą, ir elektroninė priekyba tampa labai svarbus klausimai, tačiau matome, kad vis, vis daugiau yra ir atsiskaitimų internetu. Geografinis blokavimas internetu yra pats labiausiai matomas ir dažniausiai pasitaikantis diskriminavimo atvejis, kai vartotojams neleidžiama užbaigti sandorio arba vartotojai yra nukreipiami į kitą tinklapį, kur yra pasiūlomos panašios e, paslaugos, tačiau kaina už jas yra didesnė. Diskriminacija vyksta kasdien milijon, milijonų ES piliečių keliaujančių kaip, kaip turistai į kitą šalis atžvilgių, kai jie vyksta į savo antrinius namus arba bando kersti sieną. Skaitmeninės bendros rinkos strategijoje buvo apie tai kalbama ir bus imamasi veiksmų, ir veiksmų vidaus rinkos strategijoje paslaugų ir prekių atžvilgių iki mėnesio pabaigos. Rugsėjo 24 dieną Europos komisija taip pat pradėjo viešas konsultacijas ir tos konsultacijos padės komisijai parengti teisėkuros iniciatyvas per ateinančius metus. Mes žinome diskriminacinės praktikos pavyzdžių ir praeitais metais mes pradėjome pasiūlėme ėmėmės bylų dėl e, kelių e, automobilių nuomos įmonių, kurios siūlo labai skirtingas kainas už visiškai tas pačias paslaugas priklausomai tik nuo to, kur gyvena klientas. Ir šiais metais mes e, spaudoje gavome informacijos apie įmonės Prancūzijoje, kur specialios, pavyzdžiui, paslaugos nėra siūlomos Prancūzijos piliečiams. Taip pat turime pavyzdžių, kai žmonės uh, negali dalintis automobiliu, nes dėl to, arba pavyzdžiui, jų automobilis turi būti išregistruotas tam tikroje šalyje, kad gautų atitinkamas paslaugas. Taigi, turime sukurti pakankamas paskatas e, įmonėms ir piliečiams, vartotojams ir nacionalinės institucijos praktikoje turi taikyti nediskriminacinės priemonės dėl to ir mes imamės atitinkamų veiksmų. Sutartinė laisvė yra labai svarbus principas, kurio reikia laikytis, tačiau mes privalome kovoti su rinkos segmentacija ir užtikrinti vartotojų teisės. MBI interesai taip pat turi būti apsaugoti. Mes taip pat turime raginti įmonės ir vartotojus naudoti bendrąją rinką. Bet turime užtikrinti čia pakankamai aiškumo ir vienodas sąlygas. Mano kolegos komisarai e, pasirengia toliau aptarti iškilusius iššūkius ir ieškoti sprendimų, kaip būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas įmonėms ir vartotojams bendroje rinkoje. Dėkoju. Dăm uh, cuvântul acum doamnei Sehnalova un minut. Toliau, ponia Senhalova. Kolegove. Ačiū, pirmininkė, už suteiktą žodį. Vartotojų diskriminavimas pagal gyvenamą vietą ar tautybę dėja toliau vyksta ES. Teisinė bazė dėl, draudimo, dėl diskriminavimo draudimo turi būti išaiškinta, turi būti objektyvus, tikslesni kriterijai, turi būti apibrieštos sąlygos, kada mm, yra ypatingos aplinkybės, kurios leistų riboti prieigą prie paslaugų ar prekių. Taip pat ir um, priežiūros tarnybos turi būti sustiprintos, kad jos galėtų pasinaudoti ir bendradarbiavimo tinklais ir užtikrinti deramą vartotojų apsaugą. Um, taip pat to geoblokavimo, taip vadinamo eliminavimas, sukuria didelių problemų rinkoje. Vartotojai susiduria su diskriminavimu ne tik tai internete. Turime pasirūpinti, kad nebūtų e, taisyklių skirtumo tarp pirkimų internetu ir ne internetu. Kreipiuosi į komisiją, kad ji atsižvelgtų į tai planuotame vartotojų situacijos peržiūros procese. You, uh, Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, uh, kad komisija dirba šio klausimo, Alde frakcija ketina tai spręsti geoblokavimo reglamente dėl um, paslaugų ir elektroninės priekybos direktyvų papildymo. Iš tikrųjų, vartotojai susidarė su penelyg daug kliūčių, bandydami apsipirkti per sieną. Uh, yra arba iš viso atsisakom pristatyti priekes, arba pristatymo kaina yra tokia didelė, kad yra tikrai nepagrista, tiesiog atgraso nuo pirkimo. Uh, prekės ar, ar turinys negali kirsti sienų, tai reiškia, kad europiečiai ir nepirks per sienas ir jie bus įstrigę nacionalinėse rinkose ir turės taksyti su aukštesnėmis kainomis ir tai nebus užtikrinta teisinga konkurencija. Komisarė, iš tikrųjų, jeigu yra tokia diskriminacija pagal buvimo vietą, tai aišku, kad tai yra diskriminacija, kurią taiko įmonės. Galbūt ne pagal tautybę, bet pagal gyvenamą vietą. Aš esu Čekė dėl to e, e, taip man atsitinka arba dėl to, kad aš gyvenu Prahoje. Kai kurie įmonės sako, kad tai nediskriminacija, tiesiog jos negali susidoroti su, e, pavyzdžiui, kalbinėmis problemomis ar gražinimo problemomis. Galbūt tai ir tiesa, bet tada mes turime spręsti tas problemas, kaip yra numatyta. Bet komisarė, kokiu pagrindu gali milžiniška kompanija pasiteisinti, kad jie atsisako teikti paslaugas? Mm, pirmininkė, paprastai aš pasisakau prieš tai, kad būtų pernelyg daug taisyklių taikoma verslui. Aš sąžininkai tikiu, kad, kad verslas nori dirbti gerai ir siekia su, su, kaip galima daugiau turėti klientų. Tačiau tokiais atvejais tikrai turime kovoti, imtis priemonių, kad nebūtų tokia neteisėta rinkos segregacija. Segregacija tai iš tikrųjų yra diskriminacija ir tai neprie priimtina skaitmeninėje rinkoje. Ačiū. Domnul Oflin, un minut. Oflin, prašom. Uh, well. Ačiū. Puiku. Komisija pabrėžė e, geoblokavimo problemą ir pristato save kaip kovotojo už vartotojų teises. Bet čia komisija irgi turi būti vardinta kaip pagrindinė geoblokuotoja. Mm, e, per nedidelis reguliavimas primestas komisijos e, trukdo įmonėms pardavinėti užsienyje ir ypač MVI turi mokėti mokestį už elektroninės priekybos pardavimus kiekvienoje valstybėje, kur priekiauja. Ir aišku, dėl to mikroverslas negali dalyvauti eksporto rinkose. Tokiu būdu susiaurėja vartotams pasirinkimas. Per nelik dažnai komisija ir bendrai ES tampa problema, o nesprendimu. Aš nebejoju, aišku, kad ji nori, kad viskas būtų geriau, tačiau vis tik tai praktikoje yra padaroma žala klėstėjimui ir, ir man atrodo, kad mes tapsime pačiu mažiausiai dinamišku, mažiausiai klestinčiu žemynu pasaulyje. O dabar spontaniški pasisakymai, keturi kolegos nori pasakyti. Panas Kaputo. Salė, damna Grapini. Kurio nėra salėje, ponia Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, încep prin a felicita. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Noriu pirmiausia pasveikinti šio klausimo žodžių autorius. Aš esu Imko e, narė ir mes šią temą esam diskutavę gana dažnai. Mes turime paslaugų direktyvą, bet ji nieko verta, jeigu nestebime, kas vyksta rinkoje. Mes norime vienodų taisyklių visiems, kaip sakė Evelyn. Kartais pasijunta poreikis uh, keliauti į kitą šalį, kad galėtum įsigyti prekes uh, kokias nors internetu. Nes uh, visa, visa eilė dalykų yra susiję su prekės pristatymu laiku, su įvairiomis kliūdėmis ir atkliau ir panašiai. Europos komisija turėtų be abejo atkreipti dėmesį į šį klausimą. Ir tuo pat metu aš tikiuosi konkretaus klausimo, kas bus daroma, kad pagerėtų E, direktyvos, paslaugų direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse ir kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos. Turime veikti preventyviai. Kas bus daroma? Kolega Marijas. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie vartotojų teisės ir apie tai, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad nebūtų diskriminacijos susijusios su e, žmonių tautybė ar su valstybė, kur jie gyvena. E, Dėl internetu teikiamų paslaugų pasitaiko problemų. Mažose valstybėse narėse gyvenantis piliečiai patiria sunkumų bandydami įsigyti prekes ar paslaugas, kurias užsisako internetu, nes e, jiems atsisakoma jų pirkinius pristatyti. Tad būtina užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai šioje srityje, nes tai nuneigia vartotojų pagrindinės teisės. E, kalbant apie elektroninę prekybą, reikia padaryti viską, kad e, jeigu iš anksto vartotojas nebuvo informuotas apie mokėjimą už prekių pristatymą, tai jis turi būti atleistas nuo prievolės už tai mokėti. Uh, nes elektroninę priekybą vystyti būtina, tačiau būtina užkirsti kelią žmonių diskriminavimui. Ačiū kolega Jakovčič. Dėkoju. Geoblokavimas yra viena iš blogiausių diskriminavimo formų, kuri pasireiškia kasdien. Tai yra vienas iš didžiausių barjerų kuriant vieningą skaitmeninę rinką. ES susiduria su vieningos rinkos koncepcija, su kliūtimis ir dabar e, toks technologijų panaudojimas netikės trukdo vystytis tai rinkai toliau. Iš savo patirties žinau ir iš kolegų patirties žinau, kad ši problema yra labai aktuali, tad noriu paraginti komisiją veikti kuo greičiau kad būtų užkirstas kelias tam skilimui ir kad būtų galima sukurti kuo greičiau vieningą elektroninę rinką. Ačiū. Ponas Kaputo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paslaugų klausimas, skaitmeninių paslaugų klausimas ir jos sprendimas padeda e, peržengti valstybių sienas ir padeda tinkamai taikyti skaitmeninę strategiją ES. ES piliečiai turi būti kuo geriau apsaugoti, kai sudaro tokį sandorį. Jie, juos taip pat būtent tinkamai apsaugoti nuo prekių ir paslaugų pristatymo, geografinio blokavimo čia neturi būti. Tam reikia kuo didesnio skaidrumo e, perkant prekes ar paslaugas internetu ir būtina užtikrinti teikiamas teisinės taisyklės, kad lygybė būtų įtvirtinta. Paskut Paskutinis spalio 6 dieną priimtas auditorumų sprendimas rodo, kad vartotojų duomenys neturi būti naudojami netinkamai. Lygiai taip pat neturi būti ir geografinio blokavimo atveju. Būtina atsižvelgti į tai, ką pasakė auditorumai, būtina e, toliau plėtoti vieningos elektroninės rinkos strategiją ir tuo pat metu apsaugoti vartotojus tinkamai, kai jie nori įsigyti prekes ar kokį nors turinį internetu. Ačiū. Ko žodis komisijos nariui? Ačiū pirmininkė. Noriu dar kartą Jums padėkoti už klausimus ir pasisakymus šiuo labai svarbiu klausimu. Tai yra vartotojų apsauga ir kova su diskriminacija. Mes čia visi sutinkame, kad dabartinė padėtis nėra primtina. Mes siūlome savo piliečiams e, didelį, daug potencialo daus rinkoje. Ir pagal dabartinius teisės aktus turi būti suteikiama prieiga prie interneto siekiant elektroninės priekybos, tačiau negalime to visiškai garantuoti nes dažnai pasiūlymas nėra įmanomas kitoje šalyje arba kažin ar bus suteiktos vienodos sąlygos vienam ar kitam vartotojui. Vidaus rinka turi visiems suteikti galimybę gauti prieigą, nesvarbu nuo to, kokioje esi ES vietoje, netgi jeigu paslauga yra ar prekė perkama iš kitos ES valstybės narės ir viskas turi būti tinkamai subalansuota. Turi būti suteikiamos vienodos sąlygos. Taigi reikia sutartinės teisės pusiausvyros, kad nebūtų nesažiningos diskriminacijos atvejų gyvenamosios vietos pagrindų. Taip pat reikia pripažinti, kad nėra prievolės parduoti arba nėra vienodų kainų visoje bendroje rinkoje ta pusiausvyra priklausys nuo to, kaip įvyks konsultacijos ir diskusijos su suinteresuotomis šalimis ir valstybėmis narėmis. 20-ame paslaugų direktyvos straipsnėje kalbama apie pagrindinius principus, kurių turi laikytis valstybės narės. Jeigu valstybė narė pažeidžia tokį principą, tuomet komisija gali inicijuoti pažeidimo, pažeidimų procedūrą valstybės narės atžvilgių. Panašu, kad daugelis valstybių narių nesėmė pakankamai veiksmų tam, kad nediskriminavimo principas būtų įgyvendintas praktikoje. Pirkimas internetu dar labiau išryškino esamas problemas ir reikia nuoseklių vartotojams draugiškų sprendimų. Teisėkuros pasiūlymai bus pateikti komisijos po to, kai įvyk, bus paskelbta skaitmeninės bendros rinkos strategija ir e, vidaus rinkos strategija. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui, diskusijos baigiamos ir dabar periname prie kito darbo atvarkės.